valstybėms. Pirmininkaujanti valstybė puikiai pasirinko savo prioritetus, dabar pas laikas tuos prioritetus sukonkretinti. Ponas Niedermayer, minutė. E, dėkoju. E, džiaugiuosi kad e, atvykote. Savo kalbos pradžioje jūs jau paminėjote tris temas. Pirmiausia, DFP, antra Brexitas ir paskutinis yra plėtra. Ir aš manau, kad šitos temos yra labai gerai parengtos ir e, pirmiausia, mes turime sukurti stabilumą Europos finansuose ir turėtume neprarasti galimybės susidėrėti su e, jumis kiek įmanoma geresnį e, sustarimą ir taip pat mes turime išvengti jūsų regiono destabilizacijos. Pone van der Leyen paminėjo, kartu su Manfredu Weberiu e, jūsų patirtį. Ir manau, kad visa tai kalba daug daugiau negu bet kas kita. Mes e, norime užsitikrinti bendradarbiavimą ir susitarimą ir tai padės mums visiems sukurti stipresnę e, Europą. Dėkuoju, ponia Fajon. Gerbiamas premjerė. E, tai yra atsakinga, sunki e, užduotis, laukianti jūsų ir aš labai palaikysiu e, jūsų darbo atvarkę. Mes turime kovoti prieš E, neapykantos kalbas ir suvaldyti migraciją ir tai bus labai svarbu e, ateičiai. E, mes esame suinteresuoti, kad Kroatija būtų šiandien kiek įmanoma daugiau ir tam mes turime atnaujinti pasitikėjimą ir išlaikyti mūsų sienas saugias. Ir mes norime, kad teigiamai būtų teigiami poslinkiai kovo mėnesį dėl Albanijos ir Šiaurės Makedonijos ir Kroatija ir Slovenija turi dirbti kartu. E, mes tai padarysime, jeigu galėsime. Ačiū. Vieną minutę, ponas Kubilius. Well, Gerbiamas premjerė, aš esu iš Lietuvos ir man didžiulė garbė jūs pasveikinti su pirmuoju pirmininkavimu. Jūsų Mm, pirmininkavimas yra labai svarbus dėl to, kad tai yra simbolinė vertė. 28 metai praėjo nuo to, kai ne, jūs tapote nepriklausomi ir dabar jūs e, jau e, vadovaujate visai ES. Jūs norite įvesti um, e, klėstėjimą ir galę savo e, regione ir kaiminėse valstybėse. E, plėtra yra pati e, svarbiausia iniciatyva šalims, kurios turi reformuotis. Ir tai, tai yra didžiulis įkvėpimas, kad jūs pirmininkaujantį. Ir tai įkvėpimas taip pat ir rytų partnerystiai. Ir Tikiuosi, kad jūs toliau ambicingai stengsitės įgyvendinti savo strategiją per ateinančius dešimt metų. Visokiojo pasiekmės. Dėkoju. Pone Leliuk, vieną minutę. Ponas premjerė, ponai pirmininkai, brangus kolegos, mūsų ekonominis modelis išsikvėpė ir dabar jau reikėtų milijardus žmonių traukti iš skurdo. Šiandieną situacija susiklošiusi dem, e, e, dramatiška. E, mes negalime savo žemynę gerinti socialinių Mm, socialinių sąlygų. Mums sunku tą padaryti ir tuo pačiu mes negalime atsikratyti minčių apie BVP ir kitus visokius rodiklius, tuo tarpu, kai racionaliai tie skaičiai nieko negali mums pasakyti nei apie skurdą, nei apie realų žmonių gyvenimą stipri Europa, kuri atremia savo e, visus iššūkius, e, tai ko gero turėtų būti tokia Europa, kuri perorientuotų savo, Euro, e, savo e, visus e, e ro, rodiklius, į kuriuos atsižvelgiama. Mes e, linkime jums geros e, sėkmės ir tikimės, kad viskas bus gerai. Pane Toms, Vieną minutę. Ačiū. Pone mm, Plenkovičiau, aš dalyvavau pirmininkavimo darbe ir suprantu, kai, ką tai reiškia, kai nauja valstybė narė pirmininkavo ES taryboje. Aš ypač remiu jūsų prioritetą Europos plėtrai. Tai yra labai svarbu visos, visoms valstybės narėms. Jeigu mūsų konkurencingumas gerės, bus stipresnė ir sąjunga. Taip pat norėčiau paminėti demografinius iššūkius, kurie yra svarbesni šiuo metu. Ir, e, tai yra sunkesnės problemos rytų Europoje. Norėčiau, kad daugiau būtų pabrėžiamas gyventojų senėjimas, gimstamumo mažėjimas ir jaunimo e, migracija į užsienį. Aš tikiuosi, kad Dubrovka Šuica šiuose srityse dirbs aktyviau. Ponas Haišel, ačiū. Pone pirmininkė. E, Ministra pirmininkė. E, stipri Europa pasaulyje kupiname iššūkių yra jūsų pirmininkavimo geras lozungas, nes Europa turi savo stipriųjų pusių ir turi sugebėti jas išnaudoti kaip galima veiksmingiau. Labai svarbu sugebėti išnaudoti ekonominį potencialą, panaudoti Europos patrauklumą. Tai rodo ir šalių kandidačių noras įstoti į Europos Sąjungą, bet reikia kalbėti aiškiu balsu ir kalbėti vieningu balsu. Aš manau, kad e, iššūkiai, kuomet nustatomas ribos finansavimui tam tikrose politikos srityse yra naujas iššūkis, mes turime siekti užtikrinti, kad Europą suderinti interesus tų, kurie nori mokėti daugiau, nes dabar moka daugiau negu gauna ir tų, kurios siekia mokėti mažiau ir yra priklausomos nuo sąnglaudos fondų, kaip Kroatija ir mano šalis Slovakija. Ponas Kristoforų, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. E, Ministra pirmininkė, noriu iš visos širdies padėkoti, palinkėti kuo didžiausios sėkmės ypač e, žinodamas jūsų sugebėjimus. Manau, kad jūs sugebėsite sustiprinti ES ir sukurti geresnį ES įvaizdį piliečių akise. Mums reikia stiprios daugiametės finansinės programos, padidinus valstybių narių įnašus, turime didinti ES saugumą. Iš tiesų, neturėsime ES nesustiprinę savo sienų apsaugos. Aišku, turime stiprinti ir pagarbą mūsų vertybėms, bet negalime būti vien tik tai stebėtojai to, kas vyksta vidurio rytuose, Libijoje ir Turkijoje. Turime suprasti, kad ta šalis, Turkija, yra grėsmė ir Graikijai, ir ES stabilumui. Ten, kur bus vienybė, ten bus tikra laisvė ir tikros laisvės. Ten, kur yra solidarumas, ten bus demokratija. Kipras ir Graikija dabar prašo e, solidarumo iš visų kitų tam, kad galėtų susidoroti su praktiškai teroristiniu požiūriu iš Turkijos pusės. Ačiū. Pane Morėti, e, gerbiamas ministrė pirmininkė Plenkovičiau, pirmininkė von der Leyen, ponios ir ponai, visas pasaulius e, aplink mus sukrečiamas karo neramumų Europą tampa nebesvarbi tarptautinėje arenoje. Mums reikia stiprių sprendimų. Esu įstikinusi, kad moteris pirmininkės postą, kaip Uršulė von der Leyen, gali prisidėti prie taikos įtvirtinimo. Manau, kad du dalykai bus lemtingi. Pirmiausia, daugiametė finansinė programa. Ji turi atitikti kylančius iššūkius. Ir Suomijos pateiktai pasiūlymai netenkina visų poreikių tai neleis gyvendinti ir komisijos darbo programos, iš kurią balsavome neseniai. Parlamentas negali pritarti tokiai daugmetai finansiniai programai, jeigu nebus lygirečių sustarimų dėl nusavų išteklių e, reformos. Naujasis žaliasis kursas turi reikšti pokyčius, ne tik ekologinius, bet ir socialinius bei ekonominius. Reikalingas e, tvaros planas tvariam augimui, nieko nepaliekant nuo šalyje. Aš raginu Kroatiją <clears throat> pirmininkė nutraukė kalbėtoją, nes baigėsi pasisakymo laikas. Toliau, ponia Glavak, vieną minutę. Labai ačiū, pirmininkė. Pone Plenkovičiau, Kroatija istorijos bėgėje pademonstravo, kad jie iššūkių nebijo o Kroatijos pirmininkavimas ES yra galimybė pademonstruoti atsakomybę prieš piliečius. Mes norime, kad ES siūsta aiškius šali, signalus, ar šalis yra didelė ar maža, skurdi ar turtinga, jiems turi būti suteikiamas tos pačios galimybės. Esu įstikinusi, kad Kroatija sieks e, sąžininkai paskirstyti ES finansavimą pagal naują finansinę programą, bet turime taip pat atgavinti ir piliečių pasitikėjimą. Europa turi būti toks korekcinis veiksnys. Visi, kurie abejoja Kroatijos sugebėjimais, turbūt nežino, kokia yra situacija Kroatijoje, kokios sėkmės Kroatija yra pasiekusi ekonominė prasme. Jeigu norite būti pasirengę iššūkiams laukiantiems ateityje, turiu pareikšti, kad Kroatija yra tam pasirengusi. Ačiū, spontaniškai pasisakymai, ponia Jūri, vieną minutę ir laiką reguliuosiu griežtai. Ačiū, ponia pirminkė. Ministrė pirminkė, aš tikiu, kad Kroatija pirmininkavimo metu diskusijas dėl teisės viršenybės prates e, ir jūs nutrauksite praktiką, kuomet išskiriamos atskiros valstybės narės. Prašom siekti užtikrinti, kad, kad įstatymų viršenybė nebūtų vien tik tai priemonė politizuojant konfliktus. Prašom tikrinti visas valstybės narės pagal tą patį matą, pagal tas pačias taisyklės ir kriterijus nepainiokime šalių vidaus reikalų su ES reikalais, kurie, kai jie nieko bendro čia neturi. Būkite išmintingas ir nebūkite teisėjai. Šiandien labai dažnai žmonės, kalbėdami apie įstatymų viršenybę, labai garsiai. Pone Jori, jūs laikas baigėsi, toliau kalbės pone Marki. Vieną minutę. Obrigada, prezidente. Eh, eu começaria por agradecer ao primeiro. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Kroatų ministrui pirmininkui, nes jis mums pristatė savo prioritetus, o tarp jų ir DFP. klausiausi e, su didžiuliu pasitenkinimu ir taip pat labai džiaugiausi, kad jis kalbėjo e, apie DFP ir jo susijimą su sanglaudos politika ir su BŽUP. Laikomės Europos e, komisijos politikos, o ji pasiūlė kad būtų skirta 7,5 milijardo eurų naujam pereinamojo laikotarpio fondui. Nu, o jūsų norėčiau paklausti, ar jūs e, bevelytumėte pritaikyti, e, pritarti komisijos pasiūlymui, ar ir čia kalbėtojas nutraukiamas. Dėkoju pirmininkė, pana Plenkovičiau, ačiū už tai, kad pristatėte Kroatijos prioritetus. Jūs e, tikrai pereinate sunku laikotarpį, nes turėsite kalbėti apie breksitą, e, apie aplinką ir panašiai. Taip pat jūs pasirinkote ir demografijos temas, ES plėtrą ir ES vertybių e, gerbimą. Mano ir jūsų šalis yra kaiminės, mes tikrai bendradarbiausime. E, aš žinau, kad jūs neapsiribosite vien žodžiais ir kad jūs e, rūpinsitės teisę, teisę apskritai, migrantų teisėmis taip pat. Dėkoju, pana Pane Levin. Daily. Dėkuoju, pirmininkė. Premjeras minėjo kad prioritetas yra apsaugoti Europos sienas. Ir aš noriu paklausti, kaip Kroatija vadovaus ES geriausia, vykdant geriausią praktiką e, dėl migracijos ir prieglopščio klausimų, nes žinome, kad Kroatijos saugumo e, pajėgos e, nuolat naudoja smurtą prieš pažeidžiamus migrantus ir tai iš tiesų yra baisi baisus nepaisimas ES prieglopšio teisės ir pabėgėlių konvencijos pagrindinių teisių. Ir iš tiesų e, gėda dėl to, kad Zagrebė buvo suimti du Nigerijos atletai. Man labiausiai nerima kelia tai, kad kai mes šios klausimus iškėlėme Litbe komitete, Europos, komitete, e, Europos komisija sakė, kad 6 milijardai e, eurų buvo panaudoti iš mokesčių mokėtojų pinigų pakeisti, padaryti pasisakyti reformoms e, šiame regione. E, Kalbėtoja traukta. Kitas kalbėtojas, e, ponas Bogovič. E, gerbiamas e, Plenkovič, jūs esate buvęs kolega, džiaugiuosi jūs matydamas ir e, norėčiau pasveikinti jūs prie perėmus pirmininkavimą, noriu palinkėti jums visokiojo pasiekmės per būsimą pusmetį. Europa susiduria su labai daug iššūkių ir aš norėčiau daugiausia pakalbėti apie DFP. Aš tikiuosi, kad jūs kaip nauja valstybė narė ir kaip nariai, kurie žinote, kokie, kaip svarbu svarbus yra e, sanglaudos fondai. Jūs e, labai daug dėmesio skiriate e, šiai temai. Politika skirta užtikrinti vienodą plėtrą ES ir suvaldyti migraciją. Aš dirbu dabar su projektu, kuris vadinamas pažangėjai kaimai ir mes jo norime padidinti skaitmenizaciją ir sujungti ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius. Mes norime užtikrinti, kad žmonės e, gaut, turėtų darbą ten, kur gimė. E, dabar galutinis kalbėtojas ponas Lopes Aguilar. Dėkoju pirmininkė, ponas premjerė. Pirmą kartą Kroatija pirmininkaus taryboje Ir mes sveikiname ir linkime jai kuo didžiausios sėkmės, tačiau tuo pat metu turime pabrėžti, kad tai yra puikia proga, e, kurios ji neturi išvaistyti veltui ir neturi pasiduoti tiems, toms blogoms prognozėms, e, kurias pranašauja DFP ir panašiai. Mes e, Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, Brexitas taip pat yra labai didžiulis įvykis ir tai yra pirmasis e, e, dalykas, su kuo susidursite jūs pirmininkaudami. Iš tiesų, saugumo zona yra labai svarbi ir aišku, kad reikia būsimuosiuose susitarimuose reikėtų apibriežti, kaip konkrečiai bendradarbiauti, kaip konkrečiai apsaugoti e, e, žmonių duomenis e, ir kaip e, padaryti taip, kad e, iš e, išėjusios Britanijos tie duomenys, kurie jau perduoti, nebūtų perduodami ten, kur nereikia. Ačiū pirmininkė. mr president um, i want to uh, refer to the three topics that have been raised the most here. dabar aptarsime tuos klausimus kurie daugiausiai buvo keliami pirmiausia susiję su biudžetu daugiamete finansinė programa po to breksitas ir vakarų balkanai. kalbant apie brek... E, biudžetą mielas premjere manau labai svarbu kad pirmininkaujantį Kroatiją įtikintų tarybą laikyti savo strateginės darbo tvarkės. Aš noriu tą pabrėžti, nes būtina biudžetą atnaujinti. Nes dabar turimas biudžetas buvo patvirtintas 2013 metais. Pamenate, kokie tai buvo metai, tuomet Kroatija prisijungė prie ES, pasaulis atrodė visiškai kitaip. 2013 metais neturėjome supratimo, e, kas per organizaciją yra Daesh, nors ji tuo metu jau egzistavo, tuo metu buvo prasidėjusi migracijos krizė, Rusija nebuvo aneksavusi Krymo ir nepradėjusi hybridinio karo Ukrainoje. Tuo metu dar nebuvo patvirtintas Paryžiaus klimato kaitos susitarimas ir nekalbėjome apie 5G ryšį arba dirbtinį intelektą. Taigi e, Tie keli aspektai e, parodo ir įrodo, kad pasaulis tuo metu buvo visiškai kitoks, taigi dabar mums reikia visiškai naujo biudžeto, atnaujinto biudžeto ir aš tikiuosi, kad parlamentas mūsų poziciją parems, nes jeigu kartelė yra per žemai, jeigu biudžeto apimtis nepakankamas, vienintelis būdas ieškoti e, naujų nuo savo išteklių ES lygmenių. Ir šiuo metu mes turime tokią galimybę tos išteklius surasti, gyvendindami apivartintą šios leidimų prekybos sistemą. Aš taigi šios prekybos apimtis didės ir mes nieko netimsime iš valstybių narių, priešingai jos gaus daugiau pinigų, tačiau taip pat ir europinių lygmenių mes galėsime generuoti įplaukas iš taršos leidimų prekybos sistemos ir tokiu būdu panaudoti tuos pinigus žaliam kursui. Kalbant apie breksitą, tai jūs pirmininkavimas prasidėjo lemiamu metu. Turint omenyje breksitą darybos ir iki pirmininkavimo pabaigos reikės pasiekti didžiulės palangos ir mums reikės, tiksliau, Junktinė karalystė turės apsispręsti e, kokius artimus ar tolimesnius santykius ES norės palaikyti, tuo pačiu ir su bendra ES rinka. Čia reikia aiškiai pasakyti, kad e, negalite tikėtis e, e, laisvo asmenų judėjimo atsisakymo, pasiliekant galimybę laisvai judėti kapitalui, prekiams ir paslaugoms. Ir negalime kalbėti apie bendras sąlygas bendravimo, jeigu bus taikomi skirtingi standartai mokesčių politikoje, e, e, nustatant kitus standartus, taigi Junktinė karalystė pati turės apsispręsti, kokios prieigos prie bendrosios rinkos ji e, norės, taigi kitaip tariant, negalima tuo pačiu metu turėti rankoje pyragą ir jį valgyti. Kalbant apie vakarų Balkanus, ES turi strateginį interesą palaikyti kuo artimesnius tarpusavio santykius, nes e, tikrai sunku įsivaizduoti, kokiu interesu tame regione turi Rusija, Kinija, e, Turkija, siekdama patraukti vakarų Balkano šalis į savo pusę. Taigi e, mūsų interesas yra su šiomis šalimis kuo glaudžiau bendradarbiauti. Kalbant apie Šiaurės Makedoniją ir Albaniją, mes daug iš šių šalių pareikalavome. Šiaurės Makedonija turėjo pakeisti savo šalies pavadinimą, kad pradėtų diskusijas dėl narystės su ES ir aš manau, kad mes sugebėsime vieną vertus modernizuoti stojimo procesą, kitą vertus e, ir laikydamiesi savo pažadų Šiaurės Makedonijai ir Albanijai. Taigi šią linkmę ir dirbsime, o jos pirmininkami linkiu visokiojo pasiekmės. Ačiū pirmininkai von der Leyen, nors suteiksiu žodį premjerui Plenkovičiui, prašau. Grazie, eh, Davide. Ladies and gentlemen, dear President, uh, eh, first of all. Ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau Jums eh, padėkoti už įvairias nuomonės dėl pirmininkaujančios Kroatijos prioritetų ir um, už idėjas, kaip jūsų nuomonė turėtume spręsti pagrindinės politinės ir um, e, teisėkuros problemas. Pabandysiu sureaguoti į kai kurios jūsų iškeltus klausimus. Visų pirma, Kokia filosofija vadovaujamės pirmą kartą pradėdami e, pirmininkauti? Aš iš pat pradžių sakiau, kad e, tik 30 e, metų demokratijos, 28 metai tarptautinio pripažinimo, 7 e, narystės metai, mes vis dar vejamės tuos, kurie geriau įsivystę, mm, taip pat orientuojamės į tas šalis, kurios įstojo prieš mus 2004-2007 metais. E, atrodo, ponas e, Krach e, paminėjo pirmąjį Kroatijos prezidentą ir pabandė interpretuoti jo doktriną. Galbūt man geriau žinoma, koks yra pirmojo Kroatijos prezidento paveldas ir ko jis norėjo Kroatijai. Mums įgyjus mūsų suverenumą ateičiai. Būtent jis prieš 30 metų, gegužės 30 dieną, e, pirmajame demokratiškai suformuotame Kroatijos parlamente sakė, kad Europos integracija yra tas kelias, kurį turėtume rinktis. Ir viskas, ką darėme per pastaruosius 30 mečius, buvo e, to tikslo įgyvendinimas. Mes žinome, ką reiškia suverenumas, žinome, ką tai e, reiškia, kaip ir kitos šalis e, šioje salėje, e, kai jūsų šalis yra okupuota, kai jūsų šalyje vyksta karas, e, kai jūsų šalyje žuva 60 tūkstančių žmonių beveik 20-ojo amžiaus pabaigoje. Taigi puikiai suprantame, kad Europa yra taikos taikinimo projektas. Kaip šiandien prisimame politinę atsakomybę, visą tai ir grindžiama būtent tuo tai svarbu. Antra, e, strateginė darbo tvarkė, trejato programa, naujosios komisijos programa, mūsų pačių programa, e, visur prioritetai yra nustatyti labai realistiški. Todėl dėl kai kurių aspektų žinome, kad e, klimato kaitos, klima, neutralaus poveikio klimatui, kaito, klimatui tikslai yra e, įtraukiami į vairias rytis, be kita ko e, mūsų užsienio politikoje, taip pat tie patys prioritetai išdėstyti, mes susitarėme dėl to Zagrebė su komisija. E, taigi sutarėme atsižvelgti į skirtingą mūsų pramonės, mūsų finansinių pajėgumų, biudžeto pajėgumų būklę, kad visi eitume tą pačią kryptimį ir kad nekiltų neigiamų pasiekmių ekonomikai. Antra, kalbant apie migracijos e, teisės aktus, kuriuos daugelis jūsų minėjo, noriu e, pakartoti, kad e, tai darbas, kurį turime dirbti skubiai, artimiausiais mėnesiais mums pavyko įveikti krizę Turkijoje, pavyko sumažinti neteisėtų migrantų skaičių, viduržėmio jūros, vakarų Balkanų maršrutuose palyginti su ankstesniais metais 98 procentais. Ir galime šiuos skaičius palyginti su laikotarpiu prieš penkerius metus. Kaip tai pavyko padaryti? Visiems kartu. Frontexas 10 tūkstančių pasieniečių. Mūsų šalyje galbūt daugiausia pasieniečių nei kitose šalise, 6,5 tūkstančio pranešimuose, mm, kuriuos skaitote, ganduose, girdite kažkokių faktų, kurie mm, yra tik įtarimai, kurie nėra tiesa, buvo atlikti tyrimai, buvo imtasi e, drausmės priemonių mm, policija stengiasi, kad būtų išvengta žmogaus teisų ir kitų pažeidimų, kurie prieštarautų mūsų įstatymams, ES teisės aktams, tarptautinėms konvencijoms. Dar kartą pakartosiu, kad mes priešingai nei kai kurios kitos valstybės narės nusprendėme nenaudoti spigliuotos vielos prie sienos ir uh, norėjome tiesiog dirbti e, tą pačią kryptimį visi kartu. Mes nusprendėme, kad e, nestatysime tvorų e, prie sienų su Bosnija ir Hercegovina ir Kroatijos, tarp jos ir Kroatijos norėjome vis tiek išlikti artimi su kaimynais ir toks, tokia mūsų strategija išliks ir ateityje. Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos e, siena nėra pirminio migrantų atvykimo e, siena. Tai labai svarbu pažymėti. Dabar dėl biudžeto. Ant kortos pastatyta daug. Suprantame, kad e, negalime padaryti daugiau turėdami mažiau lėšų, bet pradedant naudoti nuosavus išteklius, visų pirma turime susitarti, viską suderinti. Ir e, iš patirties žinome, e, kad tai ko gero gali būti vienintelis būdas, kaip sakė Ursula, e, pateisinti lūkesčius. Tai svarbiausia. Dabar e, demografija, jeigu ir, ir yra koks nors vienas politinis elementas, kurį norėčiau palikti kaip Kroatijos pirmininkavimo paveldą per e, šį e, pusmetį ir apskritai ES istorijoje, tai yra būtent tai, nes mums atrodo, kad tai egzistencinis klausimas. Pusėje valstybių narių gyventojų skaičiaus prieaugis, natūralus prieaugis e, yra neigiamas, kaip ir mano šalyje. Todėl e, suprantame, koks svarbus šis klausimas, reikia pagalvoti apie tai, kaip sujungti, suderinti politikos priemonės, kurios buvo sėkmingai gyvendintos kitose šalyse ir jas pritaikyti savo šalyje, kad ištaisytume padėtį gyventojai iš mažiau įsivyšiusių šalių, iš kaimo vietovių e, e, juda į kitas šalis, e, į miesto regionus turime tai taip pat turėti omenyje. Toliau, kalbant apie Vakarų Balkanus ir plėtros klausimus, Priminsiu, kad nesame naivus ir jau beveik 30 metų gyvename šiame regione ir šiomis aplinkybėmis ir puikiai suprantame viską. Uh, E, vidurio ir e, rytų e, Europos šalis buvo priimtos labai džiugiai, bet dabar taip nėra ir mes norime gyventinį darbo atvarkę, kuri užtikrintų transformaciją, užtikrintų pokyčius. Būtent tam bus skirtas aukščiausių lygių susitikimas, kuris bus organizuotas Zagrebe. Jeigu mm, kas nors bijo tarp vyriausybinės konferencijos Albanija, Šiaurės Makedonija, noriu jiems pasakyti, kad mes Žinome, suprantame, jog tai sudėtingas teisėtas procesas, kuris atveria labai daug galimybių e, numatyti suspendavimą, e, eiti toliau arba įtraukti papildomus reikalavimus, atsižvelgiant į aplinkybės. Mes e, nieko neįmanomo nežadame, plėtra nevyksta per vieną dieną, tai yra labai um, įstamus procesas, kurį griežtai kontroliuoja komisija ir valstybės narės. Todėl nenorėčiau, kad kurios nors mūsų regiono šalis, ypač Bosnija ir Hercegovina, būtų užmirštos. Taip pat norėčiau paminėti Ukrainą, nes ir Ursula ją ką tik minėjo. Uh, Manau, kad rytų partnerystės kontekste, turėdami omenyje viską, kas įvyko pasaraisiais metais, be abejo, turėtume atsižvelgti ir į Ukrainos ambicijas susijusias su teritoriniu vientisumu, bet ir į savo tikslus. Kalbant apie Brexitą, Matau, kad ši tema bus nagrinėjama iš karto po mūsų diskusijos, dalyvaujant Mišeliui. Per pastaruosius trejus e, su pusę metų e, pastebėjome, kad likusios 27 valstybės rodo visišką solidarumą, yra susivienijusios, e, bando padėti tokiam šalims kaip Airija. Dar Mūsų laukia tolesnis etapas dėl kažkokių papildomų nuostatų susijusių su šiuo susitarimu, su mūsų ateitimi santykiuose su Junktinė karalystė. Ir žinoma, dabar vykstant tokioms skiryboms, praktiškai po trijų savaičių, mes turėsime dar viską patikslinti ir užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Galiausiai norėčiau pakartoti, kad visos mūsų tarnybos, mūsų ministrai, vyriausybės, Europos parlamento nariai, kurie yra čia ir jiems dėkoju už jų indėlį, bus pasiruošę jums padėti, kad vyktų teigiamas dialogas ir kad būtų susitariama dėl kompromisų. Tai yra Europos demokratijos, Europos parlamento, visų valstybių narių, tarybos ir komisijos ir jos vadovaujančiojo vaidmens pagrindas. Dėkuoju e, pirmininkę už galimybę šiandien būti su jumis čia Strasbūrė ir e, man e, jūs esate labai artima, brangi institucija. Ačiū. Dėkuoju ministrui pirmininkui Plenkovič, linkiu jums sėkmingo darbo. Linkiu sėkmės jūsų visai komandai ir vyriausybei šiuo ES labai svarbiu laikotarpiu. Diskusijos šio klausimu yra baigtos. Kitas darbo tvarkės punktas - tarybos ir komisijos pareiškimai susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisų įgyvendinimo ir stebėsenos pirmininkė von der Leyen lieka salėje. salutiamo e diamo la parola al segretario di stato nicolina dabar suteiksiu žodį valstybės sekretorei nicolinai brianič ji pasisakys tarybos vardu Prego, lei la parola. Prašom žodis jums. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, mm, greitai įsigalios Junktinės karalystės pasitraukimo iš šią susitarimas. Jis praktiškai nepakeistas, palyginti su 2019 metų variantu ir išskyrus nuostatas susijusias dėl Šiaurės Airijos, mes neturėtume e, pritarti kitokioms nuostatoms dėl piliečių nuostatų, kaip to prašo daugelis. Iš tikrųjų, mes turime, neturėtų susilpnėti apsauga, palyginti su dabartinė situacija antroje sutarimo dalyje, kur kalbama apie piliečių teisės. Piliečių teisės yra įtvirtintos visame sutarime, yra numatytos įvairios teisų gynimo priemonės, jeigu Junktinė karalystė netinkamai gyvendintų nuostatas. Bet tai nereiškia, kad mes turime užmigti ant laurų. Aš esu dėkinga Europos parlamentui už tai, kad e, numatė šiandien šias diskusijas. Taip pat džiaugiuosi ir pateiktų rezoliucijos projektu, kadangi ten reiškia mane mažai nuogastavimų dėl piliečių teisių išsaugojimo, dėl administracinių procedūrų susijusių su teisė gyventi šalyje, taip pat ribota pagalba piliečiams šio klausimu ir taip pat dėl, veik, Europo, dėl Junktinės karalystės nepriklausomos institucijos, kurie atsakinga už tų nuostatų gyvenimo stebėseną, autonomiškumo. Na, Bet tai nereiškia, kad viskas yra gerai ir ES pusėje. Kaip Jūs pažymite savo rezoliucijoje, svarbu skatinti valstybės narės taikyti dosnes e, sąlygas Junktinės karalystės piliečiams, kurie nusprendžia apsigyventi ES. Mes taip pat turime reikalauti, kad ir komisija, ir Junktinės karalystės nepriklausoma institucija labai griežtai stebėtų, kaip įgyvendinama sustarimo antroji dalis. Taip pat galima būtų nuveikti daugiau didinant piliečių samoningumą abiejose e, Lamanšo sąsiaurio pusėse, kalbant apie susitarimo, pasitraukimo sutarimo įgyvendinimą. E, teisės bus naudingos, e, informacija bus naudinga piliečiams, ypač pažeidžiamiems piliečiams, kad jie žinotų, kokiu administraciniu priemonių gali imtis. Ir žinoma, parlamentas gali atlikti savo vaidmenį pasiekdamas piliečius ir teikdamas jiems informaciją. Žinoma, visos šios nuostatos, nors jų poveikis truks ilgiau nei per, perinamasis laikotarpis, e, suteiks galimybę piliečiams apsigyventi ir vėliau. Nors mes suprantame, kad Junktinės karalystės vyriausybė nori padaryti galą laisvam asmenų judėjimui, mes turime pasirūpinti, kad mūsų busimi santykiai, dėl kurių dėrėsimės, būtų ambicingi ir piliečių judumo atžvilgių. Ir žinoma, e, reikės e, užtikrinti piliečių teisų apsaugą. Baigdama norėčiau paminėti, kad jūsų pozicija dėl piliečių teisų, kurią dėstote įvairiose rezoliucijose ir tarybos prioritetai e, yra panašus ir tai aiškiai rodo, kad mūsų, mūsų abi institucijos siekia tų pačių tikslų Brexito, Brexito klausimų. Ir mes turime siekti, kad piliečių teisų nuostatos pasitraukimo sustarime suteiktų galimybę ES piliečiams, jų giminaičiams, šeimos nariams ir toliau e, gyventi ir studijuoti priimančioje valstybėje, kurią jie pasirinko. Ačiū. Grazie, adesso sentiamo la prezidentę. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pirmininkai von der Leyen. Žodis jums. Ačiū. Pirmininkė. Gerbėmiai parlamento nariai, praėjusią savaitę lankiausi Londone ir turėjau galimybę pasikalbėti su studentais apie Junktinės karalystės ir ES ateities santykius. Ir, na, Man baigus pasisakymą, studentai, auditorija turėjo galimybę pateikti klausimų ir pats pirmas klausimas buvo ne apie priekybą, ne apie finansinės paslaugas, ne apie saugumą, nors šios temos labai svarbios, vis dėlto pirmas klausimas buvo apie piliečių teisės. Ir tas pats klausimas skambėjo ne kartą. Išriškėjo įvairūs asmeniniai aspektai. Vieną klausimą pateikė jaunas vyras iš Veneliukso šalių gyvenantis Junktinė karalystė. Kitą klausimą pateikė Britė, kuri turi vyrą italą ir nerimavo dėl jo statuso. Ir nors klausimai, į klausimus buvo galima atsakyti šiek tiek kitaip. Priežastis, dėl kurių jie buvo pateikti, visada buvo tos pačios. Žmonės nori būti tikri dėl savo gyvenimo ateities ir nori būti tikri dėl savo mylimų žmonių ateities. Čia aš kalbu apie 3,5 milijono piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje, kurie yra atvykę iš ES valstybių narių ir apie maždaug 1 milijoną Britų, kurie gyvena ES. Tai yra dideli skaičiai, tačiau už kiekvieno iš tų skaičių stovi žmonės, turintys savo asmeninę istoriją. Kai kurie jų yra kitos ES valstybės narės piliečiai, bet yra gimę Junktinėje karalystėje, kiti yra atvykę vėliau, daugelis jų yra susituokę, turi vaikų, e, studijavę universitetuose, pradėję savo karjerą ir jie dirba Junktinėje karalystėje ir atitinkamai Europos Sąjungoje. Jie moko vaikus, gydo ligonius, rūpinasi pagyvenusiai žmonėmis, dirba ūkiuose, fabrikuose, yra pradėjęs savo verslą ir užtikrina pragyvenimo šaltinius kitiems. Ir kad ir kokia būtų jų asmeninė istorija, jos sieja vienas bendras dalykas. Jie nori ramybės, jie nori turėti atei, planą savo ateičiai, savo šeimų ateičiai, nori jaustis namuose toje valstybėje, kurią vadina namais. Todėl, gerbėmiai parlamento nariai, šių piliečių teisių apsauga visada buvo mūsų pagrindinis prioritetas nuo pat tos akimirkos, kai paaiškėjo referendumo rezultatas. Ir pono Mišelio Barnie ir jo komandos darbo dėka mes sudarėme stiprų susitarimą, kuris numato išsames garantijas šiems piliečiams. Jiems numatoma apsauga, tikrumas, Tai taip pat suteikia galimybę jiems e, likti gyventi ten, kur jie gyvena dabar, gyventi tomis pačiomis sąlygomis ir tiek laiko, kiek jie nori, be jokios diskriminacijos dėl jų tautybės, dėl jų pilietybės. Ir žinoma, tame susitarime yra numatomi aiškus įsipareigojimai Junktiniai karalystiai ir ES apsaugoti tas teisės, na, vienas dalykas tas teisės surašyti popieriuje, kita yra jas įgyvendinti. Ir ratifikavus e, pasitraukimo susitarimą, mūsų pagrindinis prioritetas bus įgyvendinti bendrus įsipareigojimus e, ir praktiškai, ir teisinių požiūrių. Ir man tai yra moralinis imperatyvas. Gera žinia ta, kad e, Junktinė karalystė jau pradėjo gyveninti ES įsikūrimo programą ir šiuo metu maždaug 2,5 milijono ES piliečių gyvenančių Junktinė karalystė jau paprašė e, gyventojo statuso. Dauguma tų žmonių jau gavo įrodymą, kad turi teisę likti Junktinėje karalystėje. Tai yra gera žinia. Tačiau žinote, kad yra ir kitų atvejų, kai kas tokio patvirtinimo negavo, dar daug kas turi pateikti prašymus ir yra nemažai nuogastavimų, kurie nuolat buvo keliami. Na, tai yra tie garsus atvejai, Lenkijos vyrėjai, Prancūzijos kepėjai ir panašiai, bet yra ir daug kitų atvejų, kai žmonės yra susipainioję ir ne, nežino, kaip teikti prašymus, kiti yra gavę reikalavimą pateikti daugiau įrodymų, nepaisant to, kad šalyje gyveno 40 metų ar ilgiau. Mes palaikome glaudžius ryšius su piliečiais ir su Junktinės karalystės institucijomis, bandome išvengti to sudėtingumo teikiant prašymus. Mes siekiame, kad visi piliečiai, ypač pažeidžiamiausi, gautų paramą viso to proceso metu. Ir mums reikia garantijų, kad nepriklausoma stebėsenos institucija galėtų veikti visiškai savarankiškai ir nagrinėti skundus. Tai yra labai svarbu. Iš savo pusės komisija atidžiai ir budriai stebės įgyvendinimą. Mes norime padėti Europos piliečiams gyvenantiems Junktinėje karalystėje, kad jie būtų tinkamai informuojami ir remiami. Ir, žinoma, tą patį darysime ir Britų, kurie gyvena Junktinė, e, Europos Sąjungoje e, labui. Ir visus šiuos klausimus, kuriuos išvardėjau dabar, kėliau ir e, Britų ministrui pirmininkui, kai sustikau su juo praėjusią savaitę, mes ir toliau palaikysime ryšius su Junktinė karalystė, kad viskas būtų sutvarkyta tinkamai ir kad visos problemos būtų išspręstos kaip galima sklandžiau. Ir galiausiai, gerbėmiai parlamento nariai, gera žinia ta, kad ES piliečiai e, galė, gyvenate Junktinėje karalystėje, galės ir toliau ten gyventi, taip pat Britai galės toliau gyventi ES ir pasibaigus perinamajam laikotarpiu. Tačiau pasibaigus perinamajam laikotarpiu Junktinė karalystė taps trečiaja šalimi ir breksitas reikš pokyčius tiems, kurie ateityje norės apsigyventi kurioje nors Lamanšo sąsiaurio pusėje. Mums teks dėrėtis dėl naujo būdo, kaip dirbti toliau. Turėsime susitarti dėl dėrybinių įgaliojimų toms dėryboms iki vasario pirmos dienos. Ir kaip ir praeitie, ir šių dėrybų metu e, pasirūpinsime, kad piliečių teisės būtų pagrindinis mūsų prioritetas. Mes dėrėsimės sąžininkai ir sieksime mm, naujos išsamios partnerystės su Junktinę karalystę. Na, kaip jau sakiau, ir Junktinėje karalystėje turėsime senų draugų, bet tai bus nauja pradžia. Ačiū. Ačiū, ponai von der Leyen. Dabar išklausysime frakcijų stovų pasisakymus. E, Pone Hübner, Europos Liaus partijos frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ponė Komisijos pirmininkė, mėly kolegos, Europos parlamente buvome susitikę su daugeliu piliečių breiksto proceso metu, taip pat ir su Jungtinės karalystės piliečiais, išklausėme jų susirūpinimus, nuogastavimus dėl teisų. Nepaisant to, kad nemažai klausimų yra įspręsta, mes vis dar matome nemažai grėsmių susijusių su piliečių teisėmis dėl Junktinės karalystės pastraukimo, dėl to tvirtinama ši rezoliucija. Mes manome, kad breksitas turės rimtos įtakos žmonių gyvenimams, jų pasirinkimams, būtent užtikrinti minimalų teisinį saugumą žmonėms ir mes apgalėstame, kad 18, 18 straipsnio 4 dėlė pastraukimo sutarties tie karalystė pasirinko e, būtent dabartinę paraiškų teikimo procedūrą, siekiant gauti nuolatinius leidimus gyventojus piliečiams. Taip pat labai apgalėstame dėl to, kad Junktinės karalystės vyriausybė paskelbė, kad e, ateities dalyvavimo kontekste atsisakys laisvo asmenų judėjimo. Es piliečius, skaitant rinktinės kristės piliečius, e, turėjo didelės naudos iš laisvo asmenų judėjimo. Tikiuosi, kad Britų vyriausybė pakeis savo poziciją šio klausimu. Taip pat labai svarbu ieškoti būdų, kaip abipusiai pripažinti profesinės kvalifikacijas ir e, įgytą išsilavinimo diplomus. Mm, e, taip pat reiktų skatinti bendradarbiavimą šeimos teisės, tarptautinės teisės e, e, sritise tam, kad nenukentėtų piliečių teisės. Europos parlamentas, e, nepaisant to, kad yra numatyta tinkama institucija, kuri turėtų prižiūrėti pastarkimus statės gyvenimo procesą, Europos parlamentas jį taip pat atidžiai stebės, nes šiuo metu turime tikrai nepakankamai laiko, kad užtikrintume piliečių teisės ir taip pat reikia e, ypatingą dėmesį skirti informavimo kampanijai. Manau, kad visapuškas piliečių teisų užtikrinimas e, taptų e, tuo tarpusio pasitikėjimu pamatu, kuris yra būtinas ateities tarpusio daryboms. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu Silva Pereira. Ačiū pirmininkė, pan Barnie, mėly kolegos. Europos parlamentas, kurį tiesiog išrinko piliečiai, pirmiausiai privalo ginti tuos žmonės, kuriems mes atstovaujame. Todėl svarbiausias mūsų prioritetas, kalbant apie breksitą, visuomet buvo piliečių teisės. Ne tik ES piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje teisės, tačiau taip pat ir Britų piliečių teisės, visoje ES teritorijoje, klausydamasis rimtų nuogastavimų, kuriuos išreiškia tiek daug piliečių nevyriausybinio organizacijų, negaliu ignoruoti kad to, kad žmonės jaučiasi neužtikrinti ir baiminasi dėl to, kad breksitas turės e, didelės neigiamas įtakas jų gyvenimui ir lūkesčiams. Todėl mes šiandien svarstame ir tvirtinsime politinę rezoliuciją, kurią palaiko dauguma šio parlamento politinių frakcijų ir kuriame skaitiname pasiūsti rimtą politinę žinę. Junktinės krysės vyriausybė gali pasistengti labiau ir turi pasistengti labiau, kad užtikrintų visapusišką e, piliečių teisų apsaugą vykstant breksitui. Mes e, suprantame, kad tą padaryti nebus paprasta, tačiau e, dabar e, vykstantis leidimų gyventi išdavimo procesas es piliečiams su tien karlystėje galėtų tikrai vykti sklandžiau ir paprasčiau. Tuntamenyje, kad daugumai prašymų teikėjų suteikiamas tik tai laikinas leidimas gyventi E, manau, kad būtina pasitelkti visiškai nepriklausomą instituciją, kuri užtikrintų šio proceso sklandumą ir e, tokiu būdu suteiktų žmonėms papildomo teisinio užtikrintumo dėl ateities ir ne tik piliečiams, tačiau taip pat e, darbdaviams ir turto savininkams. Taigi turime dėti daugiau pasakų, kad užtikrintume piliečių teisės. Pans Fervovstas, Trinių jūrų frakcijos vardu, tris mintes kalbės. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijos pirmininkai, Fonderlein ir Mišeliu Barnie, savame suprantama, už jų stiprią ir netrūkstamą paramą siekiant apginti piliečių teisės. Uh, Šiame parlamente mes, e, atrodo, rytoj balsuosime dėl šios rezoliucijos ir svarbu užsitikrinti kuo, didesnė, kuo didesnį daugumos palaikymą šią rezoliuciją, taip suteikiant įgaliojimus surenkti galtinės diskusijas su Junktinės karalystės valdžios atstovais, e, kurios turėtų vykti ketvirtadienį ir Pons Barklis, e, valstybės sekretorius, naujasis Europos reikalų ministras Pons Pinčeris mane pakvietė šiems pokalbėms, taigi labai svarbu, kuo didesnė balsų pertvara šią rezoliuciją patvirtinti, kad mūsų darybinės pozicijos ketvirtadienį, penktadienį būtų svaresnės. Tačiau e, būtina atkreipti dėmesį ir į kai kurios probleminius aspektus ir jeigu to nepadarysime iki mėnesio pabaigos, tai neįspręsime šių klausimų ir iki metų pabaigos. Tikrai negaliu įsivaizduoti, kad Europos parlamentas galėtų pritart laisvos priekybos sutarčiai neišsprendus ES rinktinės karalystės piliečių problemų, įskaitant ir laisvą asmenų judėjimą. Šios problemos yra aiškiai žinomos, jos, jas jau minėjo kolegos, kalbėjo anksčiau. Tai yra pirmiausiai automatinis piliečių teisų pripažinimas. Konservatorių vyriausybė e, Junktinė karalystė nuolat kalba apie biurokratijos mažinimą. Tad ir sumažinkite tą biurokratiją ir geriausias būdas tą padaryti - automatiškai steigti leidimus gyventi. Taip pat e, fiziniai dokumentai, kam jie yra reikalingi. Junktinės karalystės e, valdžios atstovai teigia, kad nereikia celių pažymėjimų, nes egzistuoja elektroninis paštas ir <laughs> galite įsivaizduoti, kad kas nors e, keliauja per sieną ir e, sikrauna telefono bateriją ir atitinkamo patvirtinančio laiško savo elektroninio pašto dėžutėje neturi ir negali parodyti. Tai turi žmonės turėti e, aišku apčiuopiamą dokumentą. Taigi, kodėl e, neturėtume į tą nepriklausomą e, stebėsnos instituciją įtraukti e, kelių atstovų nevyriausybinio organizacijų tam, kad būtų išspręstos atitinkamos problemos. Aš tikiuosi, kad šios klausimus aptarsime ir spręsime rytoj, ketvirtadienį ir penktadienį. Na ir baigdamas šiek tiek linksmės negaidą, norėčiau paprašyti premjerą Johnsoną pademonstruoti šiek tiek lankstumą, galbūt iš e, karalienės jis galėtų pasimokyti, nes e, karalienė vakar suteikė pernį laikotarpį e, Hariui ir Megan, kad galėtų palikti karališkąją šeimą. Tai galbūt premjeras Johnsonas taip pat pasiekti galėtų ir karalienės, pavyzdžiui, Paulas Lamberts. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga dažnai yra pristatoma kaip plataus masto ekonominis projektas atstovaujantis stambio kapitalo interesams, tai yra tiesa, tačiau ES yra ne vien tai, nes e, turime 3 milijonus e, e, es piliečių gyvenančių Junktinė karalystė, 2 milijonus Britų gyvenančių ES, laisvės, laisvė judėti, laisvė įsikurti, kad būtų galima studijuoti, dirbti, gyventi išėjus į pensiją. Yra turbūt vienas iš svarbiausių ES pasiekimų Ir būtent šiai laisvai šiuo metu kyla grėsmė pasitraukus neišvengiamai iš ES jungtiniai karalystė. Ir iš tiesų mūsų parlamentas ir vyriausias ES darybininkas Mišelis Barnie, taip pat ir mes visi, turime dėti visas pastangas, kad iki minimumo sumažintume tą žalą, kuri vis tiek kils dėl Junktinės karalystės pasitraukimo. Iš ES manau, kad nuostatos įtrauktos į pastraukimo sutartį mus turėtų tenkinti, tačiau kyla tam tikrų tarpusio pasitikėjimo problemų dėl e, tų administracinių kliūčių, kurios šiuo metu yra daromos ES piliečiams ir dėl tų grasinimų, kurios e, juodant balto yra išdėstytos iš Junktinės karalystės pusės e, pastraukimo sutartyje numatant galimybę panaikinti nepriklausomos stebėsenos institucijos įgaliojimus, institucijos, kurie turėtų stebėti, kaip užtikrimas piliečių teisės, visą tai mums kelia nerimo, nerimo taip pat kaip rinktinės karalystės vidaus reikalų ministerijos e, pareiškimas, pagal kurį es piliečiai gyvenantis e, Junktinės karalystės teritorijoje yra e, pristatomi vos ne kaip keliantis grėsmę. Taigi e, mes turime aiškiai suvokti, kad e, ir pasakyti Britams, kad e, Europos Sąjunga, jeigu yra laikoma draugiška, Junktinė karalystė, tai su jos piliečiais reikia ir atitinkamai elgtis, arba bent jau taip, kaip norima, kad ES elgtųsi su Junktinės karalystės piliečiais gyvenčiais savo teritoriją. Ačiū uždėmesi, ponas Bekidė, frakcijos vardu. 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos.